Colleagues, please take your seats. We will continue our farm meeting. Mėly kolegos, prašom susėsti, tęsime FAM komiteto posėdį. Okay. Sure. No, it's okay, yeah. the point eight on the, our agenda. Please silence. Labai prašau tylos, paskutinis darbo tvarkės punktas. Point eight on our agenda. Aštuntas darbo tvarkės klausimas moterų ekonominis įgalėjimas privačiame ir viešajame sektoriuose Europos Sąjungoje. Pranešėja Ana Het. Šiandien svarstome pakeitimus. Noriu suteikti žodį pranešėjai Ana Het. Tack så mycket. Um, can you leave the, the room? If... Labai prašau išeiti iš salės tų, kas nenori dalyvauti. So sorry, like ask... Atsiprašau, jeigu norite kalbėtis toliau, prašau diskusijas tęsti už salės ribų. Labai ačiū. Okay. Ačiū. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė uh, Mm, pakeitimus šiam labai svarbiam pranešimui dėl moterų ekonominio įgalėjimo privačiame ir viešajame sektoriuose ES. Turime 225 pakeitimus. Pradėjome renkti ir kompromisus. Per visą šį procesą stengiausi e, labai aiškiai tokią temą išlaikyti. Pavadinimas, aišku, yra labai platus, tai reiškia, kad visi labai nori traukti kaip daugiau klausimų. E, tiesiog e, visų pirma, aš, aš žvelgiau į prioritetinius klausimus, kad e, užtikrintumėm darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, vienodas pajamas, lyčių žemėlapius, lyčių veiksmų planus, kolektyvinio dėrėjimuose tarp socialinių partnerių klausimą. Aš galvoju, kad tai būtų geras pagrindas tolesniam darbui. Priešingai, jeigu viską surašytumėm, tas pranešimas būtų miržiniškos apimties. Taigi, Mes žiūrėjome tai, ką, kas yra reikalinga, kad būtų galima užtikrinti ekonominį mm, galėjimą ir mm, kad nebūtų mm, kažkas praleista, bet kai nori viską įtraukti, labai sunku paskui susiaurinti pranešimo tekstą ir apsiriboti svarbiausiais dalykais. Aš tikrai daugeliu pakeitimų galiu tik pritarti, tačiau noriu pasakyti, kad uh, jeigu visus juos sudėtumėm, tai būtų naujos pastraipos, naujos pantraštinės dalis. Tiesiog labai išsiplėstumėm. Mes negalime visko apriepti šiuo pranešimu. Aišku, tai reiškia, kad bus labai sunku dirbti ir gal, galiausiai analizuojant visus pakeitimus ir rengiant kompromisinius pakeitimus. Aš stengiuosi diskutuoti su visais, kas pateikė pakeitimus, ypač tuos, kurie, mano manimu, neturėtų patekti į šį pranešimą. Taigi aš galiu tikrai pasididžiuoti tuo darbu, kurį mes atliekame. Mes pasistengsime, kad pranešimas būtų kaip galima geresnis. Taip pat labai e, džiaugiuosi e, tuo, kad moterų ekonominė e, gale yra labai uh, svarbus klausimas ir reikia kalbėti apie, pavyzdžiui, įdarbinimo sąlygas, kad jos nebūtų diskriminuojančios, kad būtų taip pat labiau prisimama atsakomybė už tai, kad moteris atlieka labai daug neapmokamo darbo namuose. Dirbsiu kartu ir toliau su šešėliniais pranešėjais. Aš tikiuosi, kad tikrai konstruktyviai diskusijai diskutuosime, yra dar du numatyti, planuojami šešėlinių susitikimai. Tai tiek, pirmininkė, tiek norėjau jums papasakoti. Thank you, Anna, and... Ačiū, Ana. Dabar suteiksiu žodį poniai Šoidrovai. Ji liko gal pel šešėlinės pranešės vardu kalbės. Like some... Dėkuoju. Aš norėčiau perskaitykit ponios Indigo Gelpelts e, vardu e, tekstą, kadangi jinai negali dalyvauti tame posėdėje. Yra, jinai pateikė apie e, 30 e, pakeitimų, kuriuos pasirašė EPP kolegos. Ir ten yra kalbama apie smurtą, apie švietimą kaip įgalinimo sąlygą, skaitmeninį raštingumą, moterų verslumą, taip, e, taip pat e, tose pakeitimuose kalba ir apie e, prieigą prie darbo rinkos bei įtraukti ES lygmenių mes moteris turėtume būti aktyvios ir versle įmonėse, taip pat dirbdamas darbą, įvairių darbą namuose. Mes e, galime pritarti Alde pakeitimams ir anksčiau e, minėtiems pakeitimams. Aš e, tikiuosi, kad ir toliau mūsų bendradavimas bus e, veiksmingas. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė prieš mane. Ačiū pranešėjai. Ne tik dėl to, kad kalbama apie šią temą, bet tik dėl ačiū taip pat ir už požiūrį, kurį pasirinkote, nes jūs kalbate apie teisę vyrams ir moterims vienodai prisidėti prie profesinio gyvenimo ir puoselėti vienodai savo profesinį gyvenimą ir šeiminį gyvenimą, privatų gyvenimą taip pat. Puiku, kad moteris veikia darbo rinkoje, kad yra galimybė palikti kažkur vaikus, kol mama darbe. E, mes taip pat turime nepamiršti ir profesinių sąjungų teisių norėčiau šį beitą pabrėžti labiau. Norėčiau tarti žodį apie tai, kaip griežto taupimo politika pakenkė moterų galimam ekonominiam įgalinimui. Be abejo, visos moteris turi turėti galimybę e, turėti tam tikras ekonominės galės. Mm, mes turime atkreipti dėmesį į tai, kokią e, teisingumo teismas numato, e, kokias numato teismas galimybės moterims apginti savo teisės, kas parašyta nutartyse, o ten parašyta, kad reikia kovoti su diskriminacija. Mums trūksta tų mm, integravimo galimybių. Mes dar su pranešė diskutuosime ir apsitarsime, ką daryti dėl šių visų nuostatų. Taip pat e, saugumo sistemų sukūrimas, socialinio saugumo sistemų sukūrimas, kuris padeda kovoti su lyčių neligybė, bet už kurios dar ir užtikrina moterų ekonominį galėjimą, yra svarbus žingsnis. Seksualinė sveikata yra kitas dalykas, e, apie kurį reikėtų kalbėti. E, kairiesiems Švedijoje Svarbu yra darbo laiko trumpėjimas. Dauguma mūsų šalių turi labai ilgas darbo valandas. Ir kalbama apie e, galimybę pasiekti pažangos ir susitarti dėl darbo valandų vyresnio paskirstimo. Tikimės ger, gražaus bendradarbiavimo ateityje. Ačiū, sako pirmininkė. Kolegė Višnevska, prašau. Ačiū. Dėkoju, Ana. Noriu padėkoti visiems kolegoms už atliktą darbą. Mes daugeliu klausimų sutarėme ir manau, kad visi sutinka dėl to, kad moterų ekonominis įgalėjimas turi būti e, laikoma aiškia ir savaime suprantama kiekvienos valstybės narės politikos dalimi turime, aišku, nepamiršti sąlygų atskiruose valstybėse narėse ir susikloščiusius ideologijos, reikalas ant jie keisti ir tik tada galėsime atsiliepti į moterų ir jų šeimų lūkesčius. Labai džiaugiuosi tuo, kad sutarėm dėl vieno dalyko. dėl, dėl skaitmeninių sprendimų taikymo. Mes tuo būdu galėtume rasti išeiti daugeliu moterų, kurios, pažiūrėjau, negali dirbti visą darbo dieną. Manau, kad svarbu pranešime pabrėžti tai, kad diskriminacija darbuotojų e, tuo pagrindu, kad jis yra mama ar tėvas, e, turėtų būti laikoma neprimtinų dalykų ar tai būtų neštumas, ar tai būtų motinystė, man atrodo svarbu, kad vyrų ir moterų teisės būtų vienodai užtikrintos. Kai kas iš mūsų galbūt norėtų savo gyvenimą skirti tik darbui, tačiau kiti ieško galimybės suderinti asmeninį šeimos gyvenimą su profesinė karjera. Jie nori turėti šeimą ir tuo pat metu daryti karjerą. Ir laikas yra tiem žmonėms pasiūlyti sprendimus. Tie žmonės, e, kurie turi vaikų, jų situacijas galėtų būti laikoma investicija į įmonės e, būsimą veiklą, į šalies gerbuvį. Kiekviena valstybė turėtų pripažinti tokias pastangas ir jas vertinti. Mes turėtume dirbti efektyviai ir turėtume šiuo atveju ideologinių dalykų atsisakyti. Aš skaičiau kai kuriuos pakeitimus ir matau, kad ten kalbama apie moterų ir merginų įgalinimą. Tam reikia, sakoma, numatyti seksualinį švietimą ir numatyti galimybę saugiam neštumo nutraukimui. Kaip čia visą tai susijęti su ekonominiu įgalinimu, ką bandoma tuo pakeitimu pasakyti. Man tas pakeitimas nepriimtinas. Aš manau, kad mes ko gero čia būsime bedarą klaidą, siūlydami kažką, kas neturės jokios pridėtinės vertės. Aš manau, kad demokratijos idėja nėra uh, aiškinti, kas kokią poziciją turėtų užimti. Aš manau, kad čia mes kalbame labiau apie socialinę inžineriją. Pas štai pasižiūrėkite į Lenkijos pavyzdį. Tas pavyzdys rodo, kad moteris ekonomikos ir politikos rytyje be jokių kvotų gali sėkmingai veikti. 40 procentų Lenkijoje vadovaujančių pozicijų užima moteris. Tad nėra reikalo tų kvotų įvedinėti. Nenus, nesumenkinkime moterų turimos kompetencijos. Moteris sugeba būti tuo pat metu ir mamos, ir darbuotojos, ir vadovės, puikiai atliekančios ir šeiminės, ir profesinės pareigas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. <clears throat> grazie, prezidentė, grazie. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju kolegai Ed už. Uh, atliktą darbą. Mes e, suprantame ekonominį galinimą kaip keturis pagrindinius e, aspektus ir būtent tai atsispindi mūsų pakeitimuose. Aišku, kad e, turime skatinti paramą toms šeimoms, kuriuose yra neįgalių narių, todėl kad labai dažnai e, tais šeimos nariais e, užsijima būtent moteris, būtent jos juos prižiūri ir e, kol kas nėra pakankamai e, parengta paramos sistema ir dėl to moteris dažnai atsisako e, savo profesinės e, veiklos ir dažnai tai būna jų profesinės karjeros apogėjo, apogėjaus metu, todėl kad iškyla tokių e, labai e, skubiai spręstinų problemų šeimose. Todėl reikėtų, kad ir Europos komisija, ir mūsų komitetas numatytų atitinkamas uh, priemonės, kurios užtikrintų prieigą prie darbo rinkos. Nes e, dažnai dabar, dabar galiojanti sistema neleidžia to padaryti arba tai kainuoja per, brangu, per brangiai. Kitas e, dalykas yra nuotolinis darbas. Tai taip pat yra aspektas, kuris nėra pakankamai įgyvendintas ir mes e, manome, kad jaunos moteris nori auklėti savo vaikus, tačiau jos nebūtinai nori atsisakyti savo profesinės veiklos, nes nori būti ekonominių požiūrį autonomiškos. Toliau e, kitas aspektas - prieiga prie paskolų. Moteris čia taip pat e, yra blogesnėje padėtyje negu vyrai. Ir e, ypač tuo met, kai moteris užsima verslu, kai jos e, kūrė įmonės start, startuolės ir jos labai nukenčia šituo požiūriu, kuomet e, joms reikia paskolų, todėl kad e, tokios moteris verslininkės yra laikomos rizik, rizikingais e, subjektais verslo kontekste ir joms paskolos suteikiamos e, su griežtesniais reikalavimais. Europos e, lygmenių turėtume užtikrinti, kad mūsų finansinės priemonės taip pat į tai atsižvelgtų ir kad moterų verslumas būtų įtvirtinamas geriau. Ir kitas aspektas yra e, seksualinė prievarta darbo vietose, prekabiavimas. Tai taip pat trukdo moterų profesiniai karjerai tiek privačiame, tiek valstybinėme sektoriuose, todėl kad e, moteris kartais kenčia vien todėl, kad yra moteris ir patiria tokią prievartą ar priekabiavimą. Aš e, manau, kad e, tai yra svarbus aspektai ir juos taip pat turėtume pabrėžti pakeitimuose. Dėkoju. Dėkui. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kazlovskarajevič, o paskui e, Anai Hed. Tačiau primenu, kad e, turime tik penkias minutės, todėl kad e, 12 valandą turime perėti kitą salę, kur bus FAM ir Lybė bendras posėdis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už šį e, pranešimą. Iš tikrųjų, tai labai svarbi tema. Moterų ekonominis įgalinimas yra mums labai svarbus ir turime visų pirma suprasti, kodėl tai nėra įgyvendinama iki šiol. Dėl to, kad yra vis dar daug stereotipų ir dėl to, kad moteris e, gauna mažesnius atlyginimus už tą patį darbą, bet yra ir antra priežastis - šeima. Mes turėtume pagalvoti, kaip e, reikėtų užpildyti tą, tą spragą, tą atotrukį tarp e, šeiminio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Moteris, kurios turi vaikų, turi daugiau sunkumų darbo rinkoje ir kuo daugiau vaikų, tuo daugiau e, sunkumų. Todėl e, asmeninis gyvenimas ir profesinis gyvenimas turi būti suderinami. Toliau skaitmeninis raštingumas yra labai svarbus dalykas. Modernios technologijos prisideda prie e, šeiminio ir profesinio gyvenimo geresnio suderinimo. Tos moteris, kurios yra išsilavinusios, gali e, padėti kitoms moteriams nugalėti tas e, kliūtis. Pane Višniesko kalbėjo, jog verslumas labai išvystytas e, Lenkijoje ir tai yra tiesa. Iš tikrųjų, anks, anksčiau dirbusiose vyriausybėse vos ne pusė moterų buvo moterys. Tačiau labai e, Dažnai moterims, moteris tai daro savo e, šeiminio gyvenimo e, sąskaitą. Moteris turi siekti aukštų postų, tačiau tam, kad juos gautų, moteris turi dvigubai intensyviau dirbti nei vyrai. Ir už tai jos sumoka labai brangiai. Jos sumoka savo asmeninio ir šeiminio gyvenimo sąskaitą. At aš manau, kad turime balsuoti už šį pranešimą. Dėkuoju. Ana. Eh, Labai ačiū. Ar, ar klausotės manęs? Ačiū. Labai dėkoju. Labai ačiū už jūsų mintis, komentarus. Tikrai įdomu visko klausytis, aišku, turime pakeitimus. Uh, kaip jau sakiau, yra pakeitimų, kurie reikštų, kad reikėtų į pranešimą rašyti naujas pastraipas, naujus kiršnius formuoti ir taip toliau. Taigi būtų tai sunku padaryti, sunku būtų įsitraukti į mūsų kompromisinius pakeitimus, bet mes tenksimės, kiek įmanoma apriepti viską, kiek ką bus įmanoma integruoti. Dabar, kalbant apie moterų ekonominį galėjimą, aišku, labai sunku nekalbėti ir daugybę visų kitų aspektų. Bet mes turime parengti gerą pranešimą, todėl tiesiog dėkoju Jums e, visiems, visoms ir dabar lauksime kitų šešėlinių e, posėdžių. Labai ačiū, Ana. Balsuojama bus FAM komitete Liepos 12 dieną, mėly kolegos. Dabar tęsime mūsų posėdį. 12 val. bus bendras lybė FAM komiteto posėdis. E, PHS 350 salėje, o kitas FAM komiteto posėdis bus birželio 20 dieną nuo 9 iki 12.30. Labai ačiū. Iki.